Mes taip pat prašysime, kad savanoriškai ženklinimo standartai būtų taikomi, kad būtų parodyta, jog mm, e, gaminiai pagaminti visoje e, gamybos grandinėje, tiekimo grandinėje, laikantis pagrindinių tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų. Toliau rezoliucija dėl Burmos buvo patvirtinta. Strasbūre taip pat jis susijusiu su bendraja preferencijų sistema ateityje Mienmaras galės naudotis nemokestinėmis preferencijomis. 97 metais jos buvo laikinai sustabdytos. <clears throat> Šios preferencijos dėl to, kad buvo labai paplitusi priversinio darbo praktika.